Tęsime posėdį. Vakarykščio posėdžio protokolai, bet patvirtinti dokumentų tekstai jums išdalinti. Jei niekas neturi jokių pastabų, laikysime, kad protokolai yra patvirtinti. O dabar Perėsime